plėtojami. Tikime dalyvaujančią demokratiją ir tai yra būdas, kaip sukurti geresnę ateitį Europos šeimai, kuriai priklausome mes visi. Ačiū. Dėkuoju, galime baigti svarstyti šį klausimą. Tiems, kas nerimauja dėl kitų metų biudžeto, norėčiau pranešti, kad komisijai šiandien vykusioje diskusijoje atstovavo komisijos narys atsakingas būtent už biudžetą. Taigi, baigėme svarstyti šį klausimą ir periname prie kito. Toliau vyks bendros diskusijos dėl ES vystomosios politikos. Svarstysime pono Görins parengtą pranešimą dėl ES vystomosios politikos poveikio didinimo ir Taip pat klausimai, kur bus atsakoma žodžiu. Šis klausimas yra susijęs su tuo, kad 2013 metus siūloma paskelbti Europos vystimosi metais. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Görins. Ötper. Pone pirmininkė, kodėl reikia keisti vystomąją politiką? ES vystomoji politika negali nesikeisti, kadangi keičiasi pasaulis. Šiandien septyni iš dešimties skurstančiųjų nebegyvena besivystančiuose šalyse ar skur, skurdžiose šalyse, jie gyvena kilančios ekonomikos šalyse. Globalizacija iš tikrųjų sukūrė labai daug turto. Tačiau dažnai šis turtas nepasiekia tų, uh, uh, skurda gyvenančių. Uh, Ir to, be to žinome, kad e, mūsų demografija keičiasi labai smarkiai. Ir šiandien turime 7 milijardus žmonių, kuriuos turime maitinti, o po 20 metų turėsime 9 milijardus. Ekonominio augimo rodikliai bus tikri tik tuo metu, jeigu jie bus aukštesni nei gimstamumo rodikliai. 21 amžiuje da, keičiasi ES svoris pasaulyje. Tai reiškia, kad mes prarandame savo strateginę vertę, o kylančios ekonomikos šalis kaip tik įgyja vis didesnį ekonominį ir politinį svorį pasaulyje. Ir tai reiškia, kad mes turime keisti savo politiką. Mes teikime daugiausia paramos pasaulyje ir turime ne tik išsaugoti šią poziciją, bet ir užtikrinti, jog mūsų teikiama pagalba būtų kuo geresnė. Norėčiau pasidalinti keliais pamastymais apie ES vystomosios politikos ateitį. ES vystumojo bendradarbiavimo politikos tikslas yra aiškus. Mes norime puoselėti žmogaus orumą, mažindami skurdą Ir pirmiausia, turime padėti mūsų partneriams pietuose, atsižvelgti į jų poreikius. Ir mūsų vystomoji politika turėtų tarnauti tiems, kas gyvena skurdo sąlygomis ir užtikrinti, jog būtų laikomasi Europos konsensuso dvasios visais vystumo bendradarbiavimo klausimais. Ir aš siūlyčiau, ponė Aštan, pasirašyti po šiuo dokumentu tam, kad visiems būtų aišku, jog vis, visi svarbus pasaulio veikėjai sutarė dėl vystumo bendradarbiavimo politikos. Be to turime paraginti visus privačius veikėjus, turtingas šalis, skurdesnės šalis, daugio šalius veikėjus, prisimti savo atsakomybę vystumą bendradarbiavimo politikos srityje. Turime taip pat paremti Europos komisiją ir. Nes žinome, kad ji nori diferencijuotai skirstyti pagalbą ir išbraukti iš pagalbos gavėjų sąrašo kilančios ekonomikos šali, šalis, kadangi šiuose šalise sukopiama ir kūriama labai daug turto. Turime kovoti su skurdu ir į šią kovą turėtų įsijungti taip pat ir e, kilančios ekonomikos šalis. Komis, komisijos narys ponas Pybelks e, pasisakė už e, tai, jog turime remti integracinį augimą besivystančiuose šalyse ir mes remiame tokį požiūrį. Reikėtų pasakyti, jog reikėtų skatinti augimą besivystančiuose šalyse ir pirmiausia, da, savo veikloje turėtume skirti daugiausia dėmesio e, skurdo mažinimui. Turime skirti daugiau dėmesio pagrindinėms socialinėms paslaugoms. Mažiausiai 20 procentų visos mūsų paramos turėtų būti tam skirta. Šitiks, šio, šios paslaugos yra, e, yra apibrieštos jungtinių tautų. ES politika turėtų būti nuosekli. Ir tai reiškia, kad visos ES tarnybos turėtų elgtis nuosekliai ir nekengti vieną kitai. 27 valstybės narės turėtų elgti sąmoningai ir protingai, turėtų sutelkti savo jėgas su ES, su um, išorės veiksmų tarnyba. Ir vi, uh, visos šalis kartu kartu su ES turėtų laiky, uh, elgtis kartu, laiky, uh, laikydamosios Lisabonos sutarties. Ir šiame kontekste galime tik tai apgalėstauti, kad taryboje per, per mažai dėmesio ir laiko skiriamas uh, ministrų susitikimuose uh, vystomosios politikos klausimams. Bet to man atrodo, kad būtina yra uh, labai aiškiai priimant sprendimus uh, surasti intel, uh, bendrą intele, uh, intelektinį suvokimą dėl pagrindinių politinių uh, klausimų, dėl strateginių klausimų. Uh, Ir dėl to manau, kad ES mastų veikiančia darbo grupė, pamastymų grupė būtų labai naudinga. Aš savo pranešime pateikiu kelis pasiūlymus, kaip mes galėtume bendrai siekti tokio intelektinio konsensuso. Mes visi žinome, kad reikėtų taip pat ir platesnės viešosios diskusijos, nes e, iki šiol apie vystomą bendradarbiavimą per nelik mažai kalbama. Ir būtent todėl aš ir siūlau uh, E, paskelbti 2015 metus e, vystomosios politikos metais. Ponas Buller, Eva Žoly ir kiti kolegos remia šį pasiūlymą. Kodėl vis, e, vystomoji politika turėtų būti atsakinga? Todėl, kad mes niekuomet nepasieksime tūkstantmečio vystimosi tikslų, jei prie mūsų pastangų neprisijungs šalis, kuriuose gyvena 7 iš 10 skurstančiųjų. Be to, vystomoji politika turėtų būti atsakinga ir nusekli. Ir mes turime plėtoti savo politiką nusekliai, tik tuomet mes neprarasime savo svorio ir, ir man atrodo, kad 2015 metais bus tinkamas laikas tam, kad dar kartą paminėtume visumo bendradarbiavimo politikos svarbą. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire. Ponas Bulan, ačiū pirmininkė. Kolegos, norėčiau padėkoti Šarl Gorens už puikų pranešimą. Visi žinome, kad Europos sąjunga beveik pusę visos visomosios pagalbos teikia visame pasaulyje. Ir nors atrodo, kad kai kurie tikslai jau pasiekti, turime kelti klausimą, kaip pagerinti mūsų teikiamą pagalbą, mm, derinant ją su priekybos, žemės ūkio ir išorės politika. Europos vystimosi politikos ateitis turi remtis konkrečiais įsipareigojimais, išmatuojamais ir taip pat e, ilg, trumpalaikiu ir vidurio vidutinio laikotarpio tvarkaraščių. Besivystančių valstybių kintanti situacija turi mus, verčia mus nusistatyti kito, naujus prioritetus Aišku, yra Europos konsensusas, tačiau turime iš naujo pergalvoti Europos ir tarptautinę institucinę sistemą e, aplinkosaugos ir socialinėje srityje, užtikrinant, kad ji veiktų pagal sprendimais paremtą sistemą. Ir trečiųjų šalių vystimasis ir, ir pagal, visamoji pagalba joms nėra tik tais labdara, tai yra naudinga ir mums. Uh, 2015 suteiks progų įvertinti geostrateginę padėtį, kadangi e, daug, daugelį šalių ekonominė situacija gerėja. Šios šalis, e, stiprėjant jų ekonominiai būkliai, turi taip pat prisidėti prie tarptautinių veiksmų. 2015 metai bus unikali proga persvarstyti vystomąją pagalbą, kaip ne tik finansinę pagalbą, bet taip pat atsakingo vystimosi projektų pagalbą. Ir čia norėčiau pri, prisidėti prie kitų kolegų ir pareikalauti, kad 2015 būtų paskelbti atsakingo vystimosi metais. Ben. Most Berman úr következik ugyancsak két percben. Dabar žodis teikiamas ponui Berman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Papildydamas pono Gerens, norėčiau pasakyti tris pastabas pokyčių e, darbo tvarkė turėtų sukurti pusiausvirą tarp pagalbos ypatingais atvejais ir vystimosi politikos. Niderlandai mano, kad mes turėtume apsiriboti tik pagalba ypatingais atvejais. Ta pagal, jeigu liktų tik pagalba ypatingais atvejais, tai, tai mes kalbėtume tik apie pagalbą katastrofų atvejais, kuomet reiktų. E, e Tokiu atveju laimėtų e, musulmonų fanatikai, kurie rengia protestus atitinkamose šalise. Jeigu mes sukursime, me, tokiu atveju mes sukursime tiesiog Al-Qaidos tam tikrą uostą. E, e ir suteiksime su, su, su daugiau laisvių e, nusikaltėliams, kurie e, vakarų Afrikoje turi vis daugiau laisvių ir netgi suteiksime jiems įgaliojimus gabenti narkotinės medžiagas į Europą. Taigi mes turime e, suvokti, kad 2015 e, metais mums reikia e, atitinkamų susitarimų, kaip mes po tų metų e, sieksime skurdo mažinimo. Apie tai reikėtų inicijuoti viešas diskusijas, todėl yra labai gerai, kad ES 2015 norėtų paskelbti vystimosi politikos metais. E, tikiuosi, kad komisaras Piebalsas mums padės įgyvendinti tikslų. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad be demokratijos nebus lygybės, kol atitinkamų valstybių sostinėse nebus įsiklausoma į piliečių balsus, į vairius interesus, tol nebus demokratijos. Todėl reikia daryti viską, kad būtų išklausyti ir e, vargingai gyvenantis gyventojai, kad jų balsas būtų girdimas įvairiose valdžios institucijose. E, Pone pirmininkė, tikiuosi, kad e, šią mūsų iniciatyvą palaikys ir taryba. Dėkoju. Dabar išklausysime komisijos balso. Jos vardu pasisakys ponas Pivalks. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, visų pirma norėčiau padėkoti ponui Gerens už puikų pranešimą ir aišku šias diskusijas, kurios dabar prasidėjo. Iš tiesų šioms diskusijoms reikia kreipti, jam reikia skirti, skirti, skirti didesnį dėmesį. Mes turėtume ne tik pasikeisti nuomonėmis apie e, vystimosi politiką. Vystimosi bendradarbiavimas ir vystimosi politika yra viena sudėtingiausių politikų, nes ji yra susijusi susijusi ne tik su vystomąją pagalbą, vystimosi pagalbą, bet ji yra susijusi ir su kitomis politikos sritimis. E, reikėtų e, pabrėžti tai, ką pasakė kon, ponas e, Bulant. Mes į e, vystimosi politiką turėtume žiūrėti ne tik per solidarumo prizmę. Solidarumas yra svarbus aspektas, tačiau mes turime kalbėti taip pat apie piliečių saugumą ir apie piliečių gerovę. Taigi mes čia kalbame apie įvairialypę politiką. Ir jeigu mes jos tikslų tinkamai nespręsime, tai susidursime su problemomis. Manau, kad dabar mums yra suteikiamas e, šansas, suteikiama galimybė kažką konkretaus nuveikti šioje srityje. ES yra patikimas partneris, taip į ES žiūri mūsų partneriai, nes mes visuomet laikomės savo pažadų. Galbūt kai kada mes esame per lėti, tačiau mes esame sąžiningi. E, ir mes tiesiog darome viską, kad padėtume išeiti atitinkamam šalims iš užburto skurdo rato. Taip pat mes turime kalbėti apie strategijas ir netgi kalbėdami apie strategijas turėtume kalbėti apie atitinkamus pasirinkimus. Mes turime kalbėti apie e, žmogaus teisėmis grįstą požiūrį, e, tačiau jo neturime atskirti nuo kitų požiūrių ir nuo kitų sektorių. Taigi mes turime e, susijęti visus e, politikos aspektus ir veikti nuosekliai. E, Todėl aš džiaugiuosi, kad šiandien pristatytas pranešimas e, teigiamai žiūri į tvarę plėtrą ir tvarų augimą. E, mes žinome, kad mūsų partneriai nori skatinti augimą, BVP augimą, e, kad jis padidėtų du, o gal net tris kartus. Bet iš tiesų augimas yra tik tai skaičiai, BVP yra tik tai skaičiai, tai ne, visuome, ne visuomet atspindi socialinės problemas, todėl yra labai svarbu kalbėti apie socialinę apsaugą, e, taip pat apie e, tvarumą ir apie e, aplinkos apsaugą atitinkamuose šalise. Taigi, manau, kad mums pavyks rasti tokį įvairialypį požiūrį. E, E, kitas svarbus aspektas yra prieiga prie atsinaujinančių energijos šaltinių, taip pat kova su klimato kaita e, ir ekonominio augimo skatinimas. Kitas svarbus aspektas yra e, maisto tiekimo saugumas, e, žemės ūkio politika. E, ir jeigu mes kalbėsime tik tai apie humanitarinę pagalbą, niekuomet nebus pakankamai lėšų tiem tikslam, nes ta humanitarinė pagalba vis kainuos vis labiau. Mes turime kalbėti apie pagalbą kiekvienai žmogaus gyvybei. Todėl mes turime daryti viską, kad e, būtų sukurtas atsparumas, mes turime skatinti, taupyti e, tas atitinkamas valstybės kad e, to, jo susikurtų atitinkamą atsparumą, sprendžiant tokias problemas kaip maisto tiekimo nesaugumas. E, Taip pat e, reiktų kalbėti apie dialogą su valstybėmis narėmis. E, gegužės mėnesį vyks vadinamasis vystimosi, vadinamoji vystimosi taryba ir joje dalyvaus taip pat ir vyriausiai įgaliotinę, e, ponę Ashton. Ir tai e, tokie mūsų tikslai rodo, kad mes į šiuos tikslus e, žiūrime labai rimtai ir kad bandome jų sprendimą įtraukti valstybės narės. Kitas svarbus aspektas yra e, bendras programavimas. E, bus atitinkamas e, renginys, konferencija skirta šiam klausimui. Mes turime e, parodyti, kad tai ne tik komisijos inicijuojamas procesas, kad valstybės narės taip pat jame e, aktyviai dalyvaus. Ir galiausiai apie tarptautinius įsipareigojimus. Kai kada mes nesuprantame, kad mes čia kalbame e, apie istorinę galimybę. Mes turime kalbėti ne, apie, ne tik apie 2015 metus, bet ir apie e, metus po 2015 metų. E, ir atitinkamas komisijos generalinis direktoratas jau iki šiol e, pakeitė milijonų žmonių gyvenimą. E, taigi mes turime taip pat kalbėti ir apie e, ateitį. E, manau, kad ES turėtų būti labiau įtraukta į šį procesą. Taigi manau, kad 2015 metai bus tikrai svarbus metai, kalbant apie vystimosi politiką ir apie vystimosi pagalbą. Taip pat norėčiau sakyti, kad aš e, tikiuosi, kad Europos vystimosi metai 2015 pen, pen, 2015 metai padės e, mums sutelkti dėmesį į viešą, viešąją e, nuomonę ir taip pat apie sprendimų prieimimo procesą ir ypač apie ateitį po 2015 metų. E, taip pat aš džiaugiuosi, kad mūsų iniciatyvą palaiko regionų e, komitetas. Taip pat komisija dabar laukia e, jūsų iniciatyvos, kaip renkti šiuos e, Europos vystimosi pagalbos metus. Mums reikia e, taip pat ir žmogiškųjų išteklių, kad pavyktų pasiekti šio tikslo. Mums reikia pozityvaus požiūrio ir taip pat e, tikimės, kad mes galėsime visi kartu bendradarbiauti mes ketiname laikytis tam tikros procedūros susijusios su Europos vystimosi metais. Mes matome Europos parlamentą kaip vieną iš komponentų, kalbant apie biudžeto procedūrą. Mes turime turėti pakankamai finansinių resursų tam, kad būtų galima užtikrinti tų Europos vystimosi metų sėkmingą įgyvendinimą. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū ponui komisarui. Dabar EPP frakcijos vardu pasisakys kolega Kačmarekas. Pusantros minutės, prašau. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Komisija rozvoju zdecydowała się przygotować raport dotyczący. E, Dėkoju. Pirmininkė, gerbimi kolegos, komisija parengė, e, ketina parengti savo dokumentą, tiksliau parengė dokumentą e, vadinamą pokyčių darbo tvarkę. Norėčiau padėkoti kolegai Čarzui Gorens už tai, kad jis ėmėsi rimto iššūkio parengti pranešimą mūsų aptariamų klausimų. Mes turėtume žvelgti į tai, kaip pagerinti e, teikiamą pagalbą. Pinigų yra nedaug, tad turime e, labai taupiai elgti su turimomis lėšomis ir žiūrėti, kur išleidžiamas kiekvienas centas. Vystimosi politiką būtina modernizuoti, kadangi pasaulis keičiasi ir tie pasikeitimai yra labai greiti. Mūsų reakcija taip pat turėtų būti labai greitai tuos pasikeitimus. Pokyčių darbo tvarkė yra viena iš priemonių, kurią e, turėtume gyveninti, tikiuosi mums pavyks. E, įtraukiančios plėtros plėtojimas e, yra ta priemonė, kai turima tiksla ekonominį augimą suderinti su socialiniais pasikeitimais ir ekonominiais pasikeitimais. Visa tai yra grinai europinės savokos. Socialinė rinkos ekonomika taip pat yra mūsų savoka. E, Tai yra viena iš svarbiau, vienas iš svarbiausių tikslų. Svarbiausias tikslas yra kovoti su skurdu. Mums reikia turėti europinę vystimusi politiką tam, kad mūsų ekonomika būtų tvari ir visapimanti. Aš tikiuosi, kad ta pokyčių darbo atvarkė padės mums pasiekti konkretesnių, aiškesnių tikslų. Dėkoju. Dėkoju. O dabar e, socialistų demokratų frakcijos, frakcijos vardu kalbės kitas kolega. Eh, por este informe una posición. Ponas Kortės Lastra, gerbiamas e, komisarė, noriu pasveikinti Jūs dėl Jūsų ką tik pasakytos kalbos. Iš tiesų, e, politika vystimosi e, planuojama gana tinkama linkme ir tai pasakytina apie visas europietiškas su to susijusias sritis. Mes numatėme tikslus, kuriuos ketiname pasiekti iki 2015 metų ir visa tai be abejo turi atsispindėti būsimoje E, busimame, busimoje daugiametėje finansų e, programoje ES. Aplinkybės be abejo keičiasi, bet e, taip pat reikia pasakyti, kad europiečiai visada nori išlikti solidarūs su kitomis pasaulio dalimis ir dėl to nori tą veiklą tęsti. Taigi norime tausios vystimosi politikos, norime, kad turtas būtų perskirstomas teisingai ir norime sukurti daugiau socialinio teisingumo. Taip pat reiktų turėti galvoje faktą, kad 70 procentų skurde gyvenančių asmenų gyvena būtent vidutiniškai pasiturinčiose pasaulio šalyse. Ir daugeliu atveju reikėtų remtis ne tik BVP tenkančių vienam gyventojui, bet taip pat ir kitais dar kriterijais, reiškiančiais socialinę neligybę. Aš taip pat baigsiu, ponė pirmininkė. Norime, kad vystimosi politika būtų formuojama e, tinkama linkme, bet taip pat norime, kad e, būtų skiriama ją ir daugiau pridėtinės vertės ir ją sukūrima. Ačiū. Toliau ponė Sargentinį kalbės žaliųjų frakcijos vardu vieną minutę. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir Jums, ponė Giorinsai, už tikrai gerą pranešimą. Vis dėlto, man kiekvieną kartą sunkumo kelia tas faktas, jog dabar ekonominės krizės metu e, mes turime staiga koreguoti savo vystimosi politikos viziją. Mes galėtume priešingai mąstyti, sakydami, kad mūsų ateišeities taškas yra e, vystimosi politikos tas tvarumas, testinumas, mes norime skatinti investicijas, e, toliau jas plėtro, plėtoti. Jeigu šito nedarysime, toliau žvelgsime, kaip mūsų vystimosi, e, nesistengsime tinkamai panaudoti savo vystimosi fondų, tuomet bijau, ponė komisarė, kad turėsime spręsti klausimą, e, kaip pateikti, kokius e, e, argumentus pateikti savo priešininkams, kurie kalba apie, apie produktivumo skatinimą, apie BVP, kuris siekia 0,7 procentų ar dar mažiau kai kuriuose pasaulio valstybėse. Kaipgi galėtume E, sažiningai investuoti, sažiningai formuoti šią politiką, ponė komisarė. Pirmininkas, dėkoju. Dabar žaliųjų e, vardu kalbės ponas Omačiai. Ponas Omačiai, ponė komisarė. Išgirdome daug įdomių diskusijų, aš norėčiau pabrėžti Afrikos aspektą. Akivaizdu tai, kad Afrikos žemynui visi šie klausimai kyla dar aštriau negu mums visiems. <clears throat> Būtent Afrikoje uh, E, yra ir didžiausias potencialas. Taigi matote, kaip demografiniai dalykai yra mm, lazda turinti du galus. Afrikos žemynų gyventojų skaičius per 40 metų padvigubėjo. Ar mes sugebėsime tinkamai suvaldyti šią dinamiką, ar sugebėsime sukurti tinkamas vystimosi sąlygas, ar priešingai dėl savo negebėjimo kovoti su skurdu e, sulauksime tokio centro, kuris galės destabilizuoti visą pasaulį. Pagalba vystimusi kolegos, aš nemanau, kad yra paprasčiausia gailėšio politika ar tiesiog kažkokia labdaros politika. Ne. Vystimusi politika turi būti investicija į ateitį. Tokia investicija, kurios tikslas yra paremti teisėtus lūkesčius pačiai Afrikai ir lūkesčius, vis, kurių turi visas mūsų žemynas. Mes turime suprasti, kad nuo to priklauso ES plėtra. Kinija tą puikiai suprato ir e, tai taip pat turi įtakos ir ateityje taikai pasaulyje. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Kolega Mitchell, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisarui už jo e, pasisakymą. Tris dalykus noriu paminėti. Pirmiausia, mums reikia įsitikinti, kad turime e, tokią aplinką, kur ekonomika besistančiose šalise gali sėkmingai aukti. Tai reiškia, kad jis su išlaidomis viskas yra gerai, kad panaudojama e, išlaidos teisingai, kad kuriamas tinkamas sveikatų sektorius, kad gali plėtotis mažos ir vidutinės įmonės. Mes galime kalbėti apie tai, kiek tik norime. Galime įtraukti visą eilę politikų, e, liepti įtrašyti jų darbo tvarkė šios klausimus. Tačiau būtina taip pat sutvarkyti ir nuosavybės teisės, nes Tai yra gaučiai susijęs su mūsų aptariama darbo tvarkė. E, Visą tai turės prasmės ateičiai. Antras dalykas, kurį norėjau pabrėžti, mums tikrai reikia spręsti e, politikos nuoseklumo klausimus. Komisaras pats paminėjo, kad 6 milijardai eurų galėtų būti sutaupyti per metus, jeigu būtų e, geresnė koordinacija užtikrinta mūsų politikoje. Ir aš manau, kad parlamentas, mūsų parlamentas turi diskutuoti su nacionaliniais parlamentais apie tai. Komisija turėtų pasinaudoti savo įtaką, raginant taupyti mūsų lėšas. Mes anksčiau žvelgdavom į tarybą, į ministrus, kurie stengiasi sutaupyti pinigų savo valstybėms, kad nu, nuo to situacija pasaulyje tik blogėja. Taip pat labai svarbu kelti lyčių klausimą. Dėl to, kad Įvyksta daugybė vaikžudystės atvejų, abortų atvejų dėl to, kad e, tiesiog mergaičių nelaukiama daugelie šeimų. Ir visą, visą tą galima taip pat sutvarkyti, atkreipus dėmesį tinkamai į e, ekonominės priežastys ir jas išsprendus. Dėkoju. Is... Kitas kalbėtojas yra kolegė Štrifler. Jei žodis, prašau. Pusantros minutės. Merci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami kolegos. Norėčiau taip pat pasveikinti kolegą Giorens, parengusi puikų pranešimą. Atsižvelgiant į biudžeto ir ekonomikos sunkų laikotarpį, turime pasakyti, kad dar labiau aktualu yra prižiūrėti, kad skirme pagalba būtų iš, išnaudojama tinkamiausių būdų ir kad būtų pasiekiama maksimalių rezultatų. Lėšos daugiausia turi būti kreipiamos ten, kur jos yra būtiniausios tam, kad būtų galima sumažinti skurdą. Turime daugiau galvoti apie diferencijuotą požiūrį, e, kaip teikti pagalbą. Taigi, pokyčių darbo tvarkėje komisija siūlo pagalbą teikti žemės ūkio sryčiai e, prioritetu laikant e, vietinę žemdirbystę ir smulkius ūkius. Taigi yra būtina, kad Europos komisija iš tikrųjų savo pagalbą teiktų žemės ūkiui, kad būtų galima užtikrinti apsirūpinimą maistu, kad būtų į tai atkreipiamas dėmesys 14-20 metų programavimo laikotarpiu. Norint sėkmingai kovoti su skurdu, taip pat reikia užtikrinti geresnį strateginį derinimą tarp humanitarinės pagalbos ir vystomosios pagalbos. Visą tai yra būtina sąlyga tam, kad būtų galima padidinti šalių atsparumą ir kad prasidėtų tvarios plėtros procesas. 2015 metai turėtų būti vystimosi metai. Ir aš noriu pasakyti, kad juos turėtume skelbti ir tvarios plėtros, tvaraus vystimosi metais. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Köszönöm szépen. Ačiū. Dabar žodį suteiksime ponui Fizas Aikselą. Pusantros minutės. Dar al senor Geriai. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui iš tokį puikų darbą. Vystimosi, e, e, atsiprašau, pokyčių darbo tvarkė yra tikrai labai svarbi priemonė siekiant padidinti mūsų teikiamos paramos besvystančio pasaulio efektyvumą. Ypač atsižvelgiant į dabartinę e, naująją pasaulio sąrangą ir naujus, naujų subjektų atsiradimą pasaulinėje arenoje, kurie atsirado ekonominės padėties įtakoje reikia kovoti su skurdu, tačiau gaila, kad BVP yra tas rodiklis, kurio yra remiamas įgyvendinant vystimosi politiką. 70 procentų žemiaus skurdo ribos gyvenančių žmonių gyvena skurdžiose valstybėse ir mes norime, kad norėdami e, išspręsti šią skurdo problemą mes turime atsižvelgti ir kitus kriterijus, tokius kaip kai kurių e, val, tokių valstybių e, pažeidžiamumo, kuris neleidžia šioms valstybėms deramai vystytis mums reikia skatinti jų bendradarbiavimą tarpusavį ir bendradarbiavimą su ES ateities labai. Dėkoju. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Pirmasis kalbės ponas Zoltan Bago. Köszönöm a szót, elnök úr, én egy perces hozzászólásra szeretnék majd jelentkezni. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau dalyvauti vienos minutės pasisakymuose, bet jūsų pavardė buvo štai šiame sąraše, sako pirmininkas. Tuomet žodis teikiamas poniai Kasteliu. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbu taip pat ir Maiklo Kešmeno vardu, jis yra šešėlinis pranešėjas SRD frakcijos, tik negalėjo atvykti dėja į posėdį. Pirmiausia, norėtumėm padėkoti už puikų pranešimą ir taip pat ačiū ir komisijai už jos e, pasiryžimą e, ir bendradarbiavimą e, rengiant tą pranešimą. Be abejo, mums reikia rinktis subalansuotą, tinkamą požiūrį į vystamąją paramą. Dėl to sveikiname tai, kad dabar yra griežčiau kalbama apie geresnį turto ar gerovės paskirstimą ir taip pat apie, apie įtraukų augimą visiems. Tiesa, minima, taip, minimas taip pat ir politinis dialogas dėl skurdo problemų ir čia reikėtų E, neva remtis taip pat ir finansavimu iš mūsų pusės. Tačiau turėtumėm galvoti čia apie tas šalis, kurios, pavyzdžiui, yra iš Karibų jūros regione, e, tai yra mažos šalis, kurios e, gali būti labai pažeidžiamos ir reikia atsižvelgti būtent į tą pažeidžiamumo aspektą, kuomet yra galvojama apie lėšų iš mūsų pusės paskirstimą. Ačiū. Kristina Orien. Dėkoju. Viena e, aktualiausių mūsų aptariamų sričių yra ES politikoje apskritai. Žmogaus teisės, kova su klimato kaita, kaiminystės politika, visa tai taip pat yra svarbios politikos. Pranešėjas teisingai paminėjo politinio dialogo svarbą tarp nacionalinių veikėjų, taip pat bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Europos komisija ir kitos institucijos e, ne, šiek tiek desorganizuotai žiūri susikloščiusią padėtį. Svarbu, kad būtų tinkamiau koordinuojama valstybių narių institucijų, ES institucijų, būtent komisijos veikla. Kviečiu, kviečiu komisarą taip pat užtikrinti geresnį vystimosios politikos nuoseklumą, užtikrinant dirbti aktyviau. Ir mes žinome, kad pagalbos gavėjų yra daug, AKR kai kurios valstybės konkrečiai ir panašiai. Daugeliu atveju pagalba buvo sėkmingai panaudota, pavyzdžiui, skatinant vystimąsi Pietų Kaukaze ir Ukrainoje. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolega Ferreira yra kitas mūsų kalbėtojas. Dėkoju, ponė pirmininkė. ES vystimosi politika e, reikalauja pokyčių Pirmiausia, reikia turėti pakankamai lėšų, bent jau tiek, kiek siekia mūsų prisimti įsipareigojimai ES lygių ir tarptautinių lygių, pagal jungtinių tautų prisimtus įsipareigomus taip pat. Yra būtina, kad besivystančios šalis galėtų geriau tą teikiamą pagalbą suvokti, kaip joms naudinga. Ir tenka su sutrūpinimu pastebėti, kad tendencijos dėja yra kitokios, kai skiriama biudžeto pagalba kai taikomas kombinuotas mechanizmas, tai tuomet pagalba netenka savo pirminio pobūdžio ir tenka konstatuoti, jog menkiau galima nuspėti, kam pagalba bus panaudota. E, komisija, remdamasi tuo, ką vadina gera valdysena, e, ėmėsi e, raginti valstybės reformuoti savo teisingumo struktūras ir vykdyti kitokias politikas. Politikas, kurias turi pasirinkti pačios besivystančios valstybės pagal savo uh, E, specifinė situacija ir tą jos turi nuspręsti pačios, pasirinkti pačios, tai neturi būti kažkas nuleista iš viršaus, iš Europos. O tam yra būtina užtikrinti be kita ko ir sektorinių politikų nuoseklumą, kad jos atitiktų vystimosios politikos tikslus. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolega Kelė. Uh, ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ES gali tikrai didžiuotis savo indėliu į vystamąją paramą. Į tą veiklą vykdo jau keletą metų. Ir um, tas pats, manau, atsispindi taip pat ir, tą, um, tą pat, manau, atspindi taip pat ir tas faktas, kad mes gavome Nobelio taikos premiją visai neseniai. Mes skatiname taiką ne tik ES, bet taip pat ir už jos ribų. Kai kas mano galbūt, kad tai yra e, juokingas e, apdovanojimas, e, kad mes jo nepelnėme, tačiau iš tikrųjų aš manau galime juo didžiuotis, nes mes tikrai esame tas darinys, kuris palaiko taiką ir ypatingai kreipiame dėmesį į šalis, kuriams galime padėti sukurti taiką ir teikdami vystamąją paramą joms padėti um, stotis ant kojų savarankiškai. Ir beje, BVP neturėtų būti vienintelis rodiklis, kuriuo remiantis būtų um, sprendžiama, į kurias šalis reikėtų investuoti. Ačiū. Dabar žodis ponui Bronks. The... Dėkoju. Pranešime kalbama apie didžiulį Kinijos, Indijos ir Brazilijos augimą. Aš e, galėčiau pasakyti, kad tai yra grėsmingas augimas. Grėsmingas todėl, kad nukenčia gamybos sektorius Europoje ir ypač mano šalyje, Junktinėje karalystėje. Tenka su nuostaba konstatuoti, kad ekonominis augimas nepadeda mažinti skurdo, o kartais žmonės dirbo net vergystės sąlygomis. Tuo ir remiasi kai kurių valstybių ekonomikos augimas. E, komisija sako, kad turi būti eliminuotas skurdas ir kad kai kurios šalis turi netekti pagalbos gavėjos, vis, visomosios pagalbos gavėjos statuso. Tačiau Žinome, kad e, dėja ta pagalba kartais teikiama ir toliau. E, globalizacija minima yra pranešime. Kalbame, kad tai turėjo sumažinti neligybę tarp šalių, tai tačiau tuo pat metu tenka konstatuoti, kad kai kurių savo darbuotojų sąskaita tos besisančių šalis tampa vis turtingesnės ir nepaliaujamai turtėja toliau. E, tuo tarpu žinome, kad dabar ir valstybėse narėse situacija nelengvesnė, nes daugelis darbuotojų tiesiog išmetami į gatvę be darbo. Ačiū. Ačiū. Paskutinis kalbėtojų sąraše yra ponas Estė Tiroli. Uh, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pokyčių darbo tvarkė, kurią siūlo komisija, kelia nemažai klaustukų. Pirmiausia, o kaip bus įgyvendinamas diferencijavimo procesas. Europos komisija norėtų, kad nuo 2014 metų būtų parenkamos kitaip valstybės, kur investuos Europos komisija, kur bus teikiama pagalba vystimuisi. Ir kad būtų remiamasi BVP kriterijumi vienam gyventojui. Tačiau e, mes žinome, kad yra ir tokių dalykų, kurie nėra išreiškiami skaičiais ir buhalteriškai vertinti neįmanoma. Būtent atsižvelgti į tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. Šis diferencijuotas požiūris, mano supratimu, netitinka kotonų sutarčių, sustarimų dvasios. E, suprantu, kad tos šalis pasiekė teigiamų ekonominių pokyčių ir būtinai tvirtinti tuos pokyčius, kad jie būtų ilgalaikiai. Tačiau dėl to šalių sankcionuoti nebūtina. Joms pavyko padidinti ekonominį augimą geros valdysenos dėka, atsargios ekonominės politikos dėka. Už tai jūs tikrai neturėtų laukti sankcijų. Ačiū. The... Dėkoju. Žodis Jums, pane komisarė. <coughs> Mr. President, there have been a lot of interesting Pone pirmininkė, iš tiesų buvo pareikšta nemažai įdomių minčių ir aš tik dabar labai greitai kai kurias iš jų apžvelgsiu. Ponas Kačmarekas štai, kai ką minėjo, aš manyčiau, kad mūsų vaidmuo yra būti katalizatoriumi e, ir bendradarbiauti taip pat ir be abejo su EBPO, kadangi bendromis jėgomis galime pasiekti daugiau poslinkių, daugiau pokyčių. Ir svarbiausias čia dalykas be abejo yra skaidrumo kūrimas, taip pat ir pramonės, pažiūrėjus, rytyje mano kolega Barnie jau siūlė uh, iš tikrųjų panašius dalykus, nes jeigu um, sugebėsime pritraukti daugiau kapitalo, sukurti jo daugiau, um, tuomet daugiau tikslų gyvendinsime. E, dėl diferencijavimo didesnio. Diferencijavimas, e, na kaip čia pasakyti, nėra vien tik tai um, ambicingas projektas savaime. E, čia ir nėra vadovaujamasi tik ambicijomis, yra galvojama apie bendradarbiavimą, apie tolesnį bendradarbiavimą su atitinkama remiama, remiama šalimi. Nors kai kuriuose šalyse ekonominiai pajėgumai ir, ir kai, kai kurie kiti rodikliai e, lemia ir kitokio pobūdžio bendradarbiavimą, ne tik reikia galvoti apie kovą su skurdu tuomet. Ir per e, šį daugiametės finansinės programos laikotarpį mes jau galvojame apie, apie kai kurios pakeitimus, kurie be abejo numatyti yra ir pokyčių darbo tvarkėje. Um, Afrika tai yra žemynas, um, kuris gali būti arba viena, arba kita, arba jis tikrai smarkiai iškils, arba galbūt visiškai sužlugs. Dėl to čia yra labai svarbus specifiniai kai kurie dalykai. Mes turime remti Afrikos tautas jų kelyje į geresnę ekonominę padėtį. Taigi mes remiame tas šalis e, ne vien tik tai finansiškai, mes taip pat norime, kad e, jos ir kitomis prasmėmis e, sustiprėtų. Ir jeigu pavyks visą tai sukurti, tuomet galbūt tai nebebus žemynas, kuriame yra tik daug netikrumo. Dėl mm, privataus sektoriaus mm, e, įtraukimo e, jei ir, ir žmogaus teisų darbo atverkės. Jeigu kalbama apie tokius dalykus, tuomet be abejo tampi e, pažeidžiamas, bet jeigu žvelgi į platesnį kontekstą, tuomet viskas tampa aiškiau. Dėl lyčių aspekto integravimo taip pat be abejo mes apie tai galvojame. Dėl jūsų kitų idėjų dėl Europos parlamento, dėl nacionalinių parlamentų. Aišku, kad reikėtų apie tai pagalvoti, nes e, aš neretai vykstu į nacionalinius parlamentus, į įvairius susitikimus, e, kalbuosi su jų nariais ir dažnai matau, kad parlamentų nariai, nacionalinių parlamentų nariai yra netgi pasiryžę daugiau nuveikti, negu kad mes iš jų tikimės. Ir aišku, pirmiausia, visą laiką yra keliamas klausimas dėl to, kokią paramą galėsime suteikti. Ir tuomet aš visą laiką sakau, kad svarbiausia yra ne tai, kokį kiekį konkrečiai pinigų mes paliksime to, toje šalyje, bet, bet ką mes sukursime per tą paramą, kas toje šalyje tikėtina po 15-20 metų. Aišku, apsirūpinimo maistu e, klausimas yra vienas svarbiausių, galvojant apie vystimosi politiką, nes mes jau 7 milijardams vaikams um, galėjome um, padėti, remdami juos ir man atrodo, kad būtent badaujantis vaikai yra viena didžiulių, didžiausių problemų. Yra labai gėda visiems mums dėl to, kad tokie dalykai vyksta ir jeigu bent vienas uh, vaikas uh, susiduria su tokia bėda, su tokia situacija, tuomet mes tikrai nepadarėme savo namų darbų. Pone Akselė Santiago Gal dar kiti, kiek kitaip kalbėjo apie e, taip pat, pažiūrėjau, ir e, Kiniją. Kinija yra įsipareigojusi kovoti su skurdu ir man atrodo, kad ši šalis yra pajėgi tą padaryti. 2015 metų programa turėtų būti platesnio um, užmojo ir turėtumėm pripažinti tai, kas vyksta, bet tikrai ne, ne mums, ne mūsų rankose e, yra nurodinėti daryti vieną ar kitą. Taigi manau, kad darbo atverkė tiesiog turėtų būti platesnė. Pone Kastiljo kalbėjo apie vidutiniškai pasiturinčiai galbūt gyvenančias šalis ar vidutinių pajamų šalis. Um, to proceso mes tikrai juk nepradėjome um, patys ir, ir kadaise buvo vartojamas tas terminas bananų e, respublikos vadinamosios ir buvo galvojama apie tinkamus e, kriterijus. Bet vis dėlto, net jeigu ir esi kilęs iš e, vidutinių pajamų šalies, visgi tam tikrus kriterijus mes e, tokioms šalims skirdami paramą turime pritaikyti. Mm, Kristino Sojuland e, mintis. Aš manau, kad tikrai dabar situacija yra žymiai geresnė negu kad um, buvo anksčiau. Mes dabar tikrai nusekliai dirbame, stengiamės pasiekti geresnių rezultatų ir formuoti rimtą strategiją. Ponas Ferreira kalbėjo apie įsipareigojimus. Taip, juos reikia įgyvendinti būtinai ir mes e, įsipareigojome skirti 0,7 procentus BVP vystamai paramai. Taigi tas yra akivaizdu, koks yra mūsų tikslas ir čia ir Europos parlamento vaidmuo yra tikrai um, lemtingas, nes uh, būtent į biudžetą bus įtraukti tie skaičiai 0,7 procento PVP ir norime, kad toje būsimoje programoje tai atsispindėtų. Ta užtikrinti labai svarbu. Ir užbaigsiu savo uh, pasisakymas reaguodamas į pono Kelį mintį dėl Nobelio taikos premijos. Aš manau, kad ji tikrai yra pelnyta mūsų. Aš esu kilęs iš Latvijos ir um, jeigu mano šalis dabar gyvena taikoje, um, saugiai gali jaustis e, ir, ir gana gerai iš tikrųjų gyvena, tai manau, kad visa tai um, dėl Europos Sąjungos, dėl Europos pastangų. Uh, Taigi e, taika ir kitos vertybės yra dalykai, kuriuos turime skleisti e, visur kitur pasaulyje. E, ir net ir pačiose mažia, mažiausiose valstybėse. Nes Afrikoje valstybės turi bendradarbiauti tarpusavį ir tik tada jos žengs pirmin. Dar ponui Bronksui pasakyčiau, kad mes tikrai neremėme uh, um, konkrečių šalių, konkrečios valstybės, mes remiame jų žmonės ir norime, kad um, parama būtų teikiama uh, tvariai. O geriausia būtent tai daryti yra formuojant e, konkrečias strategijas ir mes norime pasiekti būtent tų šalių gyventojus. Dėl AKR regiono šalių Pagal 20, Europą 2020 strategiją yra numatytas bendradarbiavimas, be abejo ir pagal kotonų sustarimą mes tengiamės e, būtinai jo laikytis, e, visuomet tą darome, kalbėdamėsi su AKR partneriais. Mes tikrai e, nedarome jokių vienašališkų žingsnių, visuomet dėl visko kalbamės ir be abejo taip pat ir parlamentas turėtų galbūt dabar pagalvoti apie tai, o kasgi bus po kotonų sustarimo po, m, galiojimo pabaigos, po 2020 metų. Ačiū, išgirdus tiek įvairių sveikinimų. Um, dabar ponui Giorins yra suteikiama galimybė apibendrinti viską tris minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, e, sulaukiau didelių sveikinimų ir padėkų, liksiu kuklus šiaip ar taip. Dėkuoju kolegoms, kad jie taip gražiai vertina tą darbą, kurį nuveikėm komitete. Žinau, kad ne viskam buvo pritarta, kai kur atsirado tam tikrų niuansų, pavyzdžiui, kad tai diferenciacijos niuansas visose ES kalbose tas žodis yra linksniuojamas, na, žinau, kad besivystančiose, naujai iškylančiose ekonomiškai šalyse yra daugiau padidėjo skurdžiai gyvenančių skaičius. 15 milijonų žmonių ES gyvena skurde, tačiau nereikia priešinti skurdžiai gyvenančių žmonių mūsųse ir skurdžiai gyvenančių kitose šalise. Skurdžiai gyvenantis žmogus yra skurdžiai gyvenantis žmogus, bet kur. Ir svarbu padėti ten ir tiems, kur tie žmonės skurdžiai gyvena. Bendradarbiavimo politika neturėtų būti nei pernelyg uh, atsargi baili, tiesiog ir nei, nei kažkokia nors angeliška. Ji turėtų būti atsižvelgianti tam tikrus kriterijus, jinai turėtų būti efektyvi. Diskusijos štai šiuo klausimu baigėsi, be abejo, klaustukų lieka, tačiau tuo pat metu jaučiu ir tam tikrą pasitenkinimą. Tarptų klaustukų, kurie liko. Pirmiausia, norėčiau paminėti vieną. Ar pavyks tuos 0,7 procentus BVP 15 metais paskirti vystomai pagalbai? gali būti sunku, tiesiog turime likti budrus. Turime užtikrinti, kad tas įsipareigojimas būtų įvykdytas, nes mes esame atsakingi už įstumąją pagalbą. Jeigu mes savo įsipareigojimų nesilaikysim, tai kas jų laikysis? Kita vertus, turime geriau informuoti savo valstybių piliečius. Tai irgi yra geras dalykas. O dabar, kas atnešė pasitenkinimo? Ogi tai, kad išklausiau komisaro atsakymus ir regisi 2015 metų priemonės yra patvirtintos ir 15 metai bus uh, vystimosi metai, atsakingo vystimosi metai. Kitas dalykas teikiantis pasitenkinimą yra štai koks. Jeigu mūsų idėjams bus pritarta, galėsime 2015 metais nuveikti tai, kas mūsų akimis yra svarbiausia vystumojo bendradarbiavimo pagalbos rytyje. Bus kuriamos geresnės partnerystės priemonės, turime dar šiek tiek laiko, kad galėtume pasinaudoti visą savo įtaką. E, pasaulis vystosi neregėtų greičiu. O Europa šiame kontekste tebelieka vienas svarbiausių veikėjų. Tai yra geras dalykas. Ir viena vertus, kas teikia pasitenkinimo, mes turime tam tikrų įgūdžių, žinių sukaupę šioje srityje. Tad pabandykime ir kalbėti plačiau apie tas savo įgytus įgūdžius kitiems. Būtent kalbėkime apie tai savo piliečiams ir likusiam pasauliui. Lankiausi daugybėje šalių, besivystančių šalių, kur Europa yra svarbiausia pagalbos teikėja ir dažnai nutinka taip, kad žmonės, klaudantis tą pagalbą, nelabai žino apie tai, kas jiems tą pagalbą teikia. Ir manyčiau, kad to kuklumo būtų verta dabar atsisakyti ir plačiau kalbėti apie mūsų teikiamą pagalbą. Dėkoju. Ačiū kolegai Görinsui. Bendrosios diskusijos baigėsi. Balsavimas įvyks priešingai negu jums yra žinoma rytoj 18 val. Dabar remiantis 150.